20 ir paskutinė mūsų darbo atvirkės dalis, tai yra vienos minutės kalbas dėl darbo atvirkos taisyklių 163 straipsnio. Pirmiausia, ponas sakė, vieną minutę. plačiausiai vartojamas terminas yra solidarumas. Dažnai yra vartojamas šitas terminas kaip netinkamų sprendimų taisimas. Ir, tačiau kalbama taip pat ir apie tai, kad reikia perskirstyti migrantus, kurie yra patekę į Europą. Bet yra ir kita šito termino reikšmė. Tai yra kalbėti apie situaciją, kalbėti apie tuos, kurie patiria sunkumus, kurie nuo, nuo to nepriklauso. Ir Slovakijoje ir vyksta streikas, nes protestuoja e, medicinos darbuotojas, slaugytojas, kuris nepatenkintas savo darbo sąlygomis. Ir reikia žinoti, kad e, vidurio Europoje ir rytų Europoje šiuo metu ir protestuoja mokytojai ir slaugytojas, kurie tikrai siekia egoistinių tikslų ir tai tu daro labai neigiamą poveikį. E, rytų ir vidurio Europa siekia pasie, pasiek, pasivyti vakarų Europą ir reikia daryti viską, kad mes nevėluotume, kad nebūtų per vėlų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Reikia pakeisti būdą, kaip mes e, užsimame politiką Europoje, nes politika tai nėra privilegija. Poli politika yra tai, ką mes darome žmonėms. Mūs, mano šalyje, Rumunijoje, mes kalbam a, apie a, e, priešinkinės kelionės, bet iš tikrųjų mes turėtume rūpintis sveikata, socialinė politika, mes turime e, rūpintis atstumtais žmonėmis. Ir ši, dabar plenarnėje sesijoje mes kalbame tuščioj salėje, tikėdamėsi kažkas mus išklausys rytoj. Dėl to labai svarbu kad mes pakeistume mentalitetą. Ir aš manau, kad mes tai galime padaryti. O kad tai padarytume, reikia pakeisti mechanizmus ir tikslus. Žmonės praranda kantrybę ir laikas, kad mes dirbtume ir imtumės konkrečių veiksmų, o pirmas žingsnis yra Europos strateginio stavimo planas. Turėtų būti konkretus, tai turėtų pasiekti žmonės, pasiekti MVI ir užtikrinti Europos ekonominį atsigavimą. Panas Jurek. Šiuo metu Europos komisija e, tikrina ir stebi Lenkiją, buvo šitoje salėje e, parami vengrai, kad yra pažeidžiamas ES vertybės, kurie e, yra, nu, kurios yra numatytos Europos Sąjungos suteisintame straipsnėje, bet kam tai pasitarnauja, kai mes matome, kaip po kelno naujų metų nakties diena po dienos išriškėja faktai, kurie visiškai prieštarauja tam, kas yra nustatyt, numatyta antrame straipsnėje. Taip, ką turi bendro su visuomenės teisė į teisybę, į kiek tai susijęs su žodžio laisvė, ką tai turi bendro, jeigu yra stepiama informacija, kaip policija stepi informaciją nuo visuomenės, nes šita visuomenė gali kompromituoti oficialią imigracijos politiką, ką turi bendra su mažumų teisėmis, turi informacijos stepimas, nes tai gali pripažinti, kad nekonformistai nėra. Yra teisūs tie, kurie dabar yra mažumoje. Tai mes visi turėtume pasvarstyti, kam pasitarnauja tokia kampanija, kai kal, tik kalbam apie vertybės. Dėkuoju, ponė. Ponė Balbao Parandika. Ir e, darbai e, e, yra sutrukdo elitinės veiklą ir prarandamas darbo vietas tai yra pavyzdys, kaip strategija 2020 pakeičia situaciją vietoje. Ir e, Kinijos politika e, kelia pavojų tūkstančiams darbo vietų. Mes kalbam apie žmonės, apie gyvenimą, apie, apie socialinį saugumą ir e, mes kalbame apie bendros Europos kūrimą ir tikrai reikia energingai reaguoti ir e, protestuoti prieš produktus, kurie netinka mūsų standartų. Ir turime kalbėti apie e, konkurenciją, apie šitos klausimus, nes krizė baskų plieno sektoriuje yra simptomas tos lingos, kuri paliečia daug pramonės ryčių ir darbo vietų, reikia imtis veiksmų dabar. Benito Sluego. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero instar... Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pas... paraginti Europos komisiją imtis veiksmų, kalbant apie e, branduolinę elektrinę Katalonijoje, kadangi jie vėl pradėjo veikti ir plečia savo darbą per pastarusius 15 metų ir kyla grėsmė, kad gali ištikti branduolinė katastrofa. Yra pora e, klausimų. E, tai yra, reikia peržiūrėti, kokia yra reaktorių padėtis ir e, daugelis iš jų turėjo būti sustabdyti. Mm, Kai kurie senesniai reaktoriai turėtų būti sustabdyti ir, ir Belgijoje. Taigi mes kreipėmės į e, komisiją, ar Euratomas negalėtų peržiūrėti šitą mm, padėtį ir mes e, turėtume užtikrinti, kad nebus naujos Europos fokušimas. Ponas Terikabras. Dėkoju pirmininkė. Gruodžio 28 dieną buvo patvirtinta e, iniciatyva dėl piliečių iniciatyvos. Ir aš dirbau ties šito klausimu, nes nebuvo išspręstas pagrindinis klausimas. E, ir pastru, per pastruosius metus tik tai 3 iš 50 atsai buvo sėkmingi ir e, leido at, padaryti atitinkamus poveikius, pokyčius. Ir dabar girdime prastas naujienas, kai komisija. Ir mes turėtume užtikrinti, kad komisijos neigiamas pošiūris bus patai pakeistas, nes komisija stiprina euroskepticizmą, pati komisija kenkia Europos projektui, tikrai tai neįtikėtina. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pana Korau. Sicilijoje, kaip ir kitose regionuose, viduržėme jūros regione, žemės ūkis yra e, labai svarbus ir tikrai mes auginame tiek apelsinus, tiek, tiek, tiek pomidorus ir spe, rezultatai yra puikus, o kas darosi Europos Sąjungoje. Ir produktai yra naikinami Europos Sąjungoje. Jeigu mes pažiūrėsim į susitarimą su Maroku, daug alyvalėjaus yra importuojama iš Tuniso. Tikrai labai svarbu, kad viduržėmė jūros šalis būtų atstovaujamos, kad kartu su parlamentu mes galėtume ginti gamybą mūsų šalyse ir mes turėtume ginti vietos piliečių interesus. Pone Rebeka. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad turime kartu kovoti su teroristais ir apsaugoti savo išornės sienas. Austrija sustabdė Šengeno sustarimo galiojimą. Graikijai kyla rizika dėl to, kaip jie tvarkosi su migrantų srautais. Visa tai kelia grėsmę Šengeno zonai. Per ateinančius mėnesius, manau, kitos šalis gali pasiekti tokiu pavyzdžiu. Mums reikia imtis tam tikrų priemonių. Rumunija, kuri atitiko visus kriterijus negalėjo prisijungti prie zonos ir ši situacija yra gan prieštaringa. Ką ES galėtų padaryti šioms dviem šalims - Rumunijai ir Bulgarijai ir kokio požiūrio mums laikytis. Ištisus metus mes bandėme prisijungti prie Šengeno zonos, dabar Šengeno zona žlunga ir mums vis dar yra sakoma ne. Ar gali kas nors man pasakyti, ar Rumunija bus primta į Šengeno zoną ar ne? ponas Korvin Mikė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes turim kalbėti apie situaciją Europos Sąjungoje. Ir tai yra geriaus, geriausias pavyzdys, kas parodo e, padėti Europos Sąjungoje. Tai geriausias pavyzdys buvo kažkas, kas sakė, kad Europos Sąjunga turėtų parodyti Kinijai, kaip greitai vystytis ir niekas nepradėjo juoktis išklausęs tokį pasisakymą, tokį pasiūlymą. Na tai gerbėmieji, Kinai moka užsienio kalbas ir kinai geltonoji ra, rasė turi intelektų koeficientą keliais punktais aukštesnį už mūsų. Jeigu mes išklausom tokius pasisakymus, jeigu komisija e, nori kalbėti su šito parlamentu, tai mes turime pradėti juoktis iki nukritimo. Aš labai prašyčiau, kad mes visi kalbėtume apie atitinkamą lygmenių, kad pirmiausia reikėtų perskaityti kamnukos vadovėlį prieš pasisakant. Ir tai reiškia, kad ES turėtų būti sunaikinta. Pone Erans Garcia. Kolegos, sausio 19 dieną be jokio įspėjimo ir priežasties įmonė Altadis pranešė, kad uždarys tabako įmonę. Ir toks nepagrystas sprendimas sukelia grėsmę keliems šimtams žmonių. Jie gali netekti darbo, taip pat bus prarastos ir netiesioginės darbo vietos. Aš norėčiau paklausti komisijos ir parlamento kaip tai gali būti. Norėčiau, kad būtų užkirstas kelias tokiems veiksmams. Per pastarosias kelias savaitės e, darbuotojai prieštaravo tokiam įmonės uždarimui. Riojos valdžia taip pat norėjo perkelti šią įmonę, kuri mano regione ištisus metus kurdavo šimtus darbo vietų. Ačiū. E, ponas Zonį. Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, kad keletas šimtų teroristų sugebėjo paralyžiuoti ES, sukurdami baimę ir įtampą valstybėse narėse. Ši baime sustiprėjo valstybė valstybės narės dabar rimtai pažeidžia piliečių teisės ir laisvės. Lyg tai būtų geriausias būdas kovoti su terorizmu ir valstybės klysta. Toks būdas nėra tinkamas sumažinti terorizmo grėsmį ES per daug galios, atrodo, dabar bus sutelkta kai kurių valstybių rankose. Vengrija puikiai tą žino, Vengrija pasiūlė konstitucinę pataisą, kad būtų įvestas terorizmo grėsmės pasiūlymas ir tai leis ministrui pirmininkui Orbanui valdyti be jokių apribojimų. Ir vyriausybė galės apibriežti teroristų terminus. Dėkuoju, ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ūkininkai mano šalyje kovoja su trojka ir kreditoriais bei jų taikoma politika ir priemonėmis Sirizos vyriausybei. Mes turime aukotis ir iš ūkininkų prašoma sumokėti už visą tai kainą. Tačiau ūkininkai mobilizuojasi ir visa Graikijos visuomenė juos palaiko. Pensininkai, darbininkai, darbuotojai, visi nori kovoti prieš memorandumą ir nori užtrenkti duris prieš trojką. Mes norime išreikšti save demokratiniu būdu. Graikai visi bendrai kovoja, kad išmestų trojką iš, iš šalies. Pone Harkin, prieš šimtą metų Airija buvo paskelbta kaip tauta. Mes švesime šimtmetį ir paminėsime drasuolius, kurie kovojo už Airijos laisvę. Tačiau Airijos vyriausybės nariai norėtų, kad mūsų istorija būtų ištrinta. Tiesiogai jie nori panaikinti tą vietą, kurioje 16 metų sukilimo dalyviai praleido paskutinės valandas ir Airijos nacionalinis muziejus paskelbė tą vietą, svarbiausią vietą Šiaurės Airijos, atsiprašau, Airijos istorijoje. Ir tos vietos mūšio laukai yra mažiausiai paliesti visoje Europoje. Tai yra susijęs su mūsų kultūros paveldo. Jie nori tose vietose įkurti priekybos centrus ir nori toliau vykdyti savo neoliberalią politiką. Aš norėčiau, kad parlamentas į protokolą įtrauktų tai, kad ta, to negalima e, ignoruoti. Aš iš tiesų noriu apie tai garsiai kalbėti ir kelsiu iš klausimą ir tarybai. Dėkoju. Dėkoju. Buvo e, Lenkijos vyriausybė apkaltinta tuo, kad kišasi į žiniasklaidos laisvės klausimus. E, teigiama, kad e, yra atleidžiami darbuotojai iš radio ir televizijos. Aš galėčiau kalbėti ir apie Italijos vyriausybės veiksmus. Renzi, pavyzdžiui, E, paskyrė RAI televizijos vadovą. Tai yra naujas, nauja tvarka, kalbant apie viešojo transliuotojo vadovo skirimą. Tokiu būdu yra vykdomos politinės programos. Galėčiau minėti ir pono Biedžiai, ir Edito Bulgaro. Mes negalime tylėti, matydami tokius veiksmus. Mes prašome, kad komisija įsikištų taip, kaip buvo padaryta Lenkijoje. Dėkuoju, ponas Papadakis. Dėkoju. Teisės aktai dėl socialinės apsaugos ir jų projektai rodo, kad Siriza žlugo pasirašydama sustarimus su TVF. Visos partijos tam prieštaravo. Socialinė apsauga ir socialinės apsaugos sistema yra naikinama. Žmonės turi mokėti, jie turi dirbti ilgiau, turi sumokėti daugiau Taigi iš žmonių yra tyčiajamas, iš žmonių vargo yra juokiamasi. Vyriausybės daugiau pinigų tikriausiai negauna. Ūkininkai taip pat turi kur kas daugiau sumokėti į BŽUP. Ir kasgi iš to laimi, tai yra stambieji žaidėjai ketvirtadienį, pavyzdžiui, ūkininkai ir darbuotojai išeis į gatves. Dėkoju, ponas Dėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, jog transeuropiniai tinklai pagerino padėtį, ypač dėl to, jog buvo skirtas finansavimas. Vienoje vykusio dialogo metu praėjusią vasarą e, buvo nuspręsta pratesti transeuropinius tinklus į vakarų Balkanus, kalbama apie tris tinklus – diskusijos vyksta visoje Europoje, tačiau tam, kad e, šiais tinklais būtų galima naudotis visur, tam, kad būtų nutiesti šie transporto koridoriai, turime įgyvendinti finansų reformą, nes e, yra skirtumų tarp valstybių narių ir tų valstybių, kurios nori tapti ES valstybėmis narėmis, taigi būtina sukurti teisinę sąrangą, taip pat finansinę sąrangą tam, kad būtų galima pasinaudoti šiais transporto koridoriais. Dėkuoju. Ponas Mamikins, kolegos, kiekvienais metais ES parengia ir įgyvendina daugybę planų, programų ir reformų bei iniciatyvų daugybėje sričių Pagrindinis tikslas yra šviesesnė ateitis, bet kaip mes galime kalbėti apie Europos ateitį, kai Europos vaikai gyvena skurdė ir kenčia nuo socialinės atskirties. Tokia padėtis yra mano šalyje. Latvijoje 35,3 procentai Latvijoje vaikų susiduria su skurdo ir socialinės atskirties rizika. Daugybė tūkst, kel, keli tūkstančiai vaikų nelanko mokyklų ir jų buvimo vieta nėra žinoma. Daugiau dėmesio reikia skirti vaikų darželių ir mokyklų politikai bei šeimos politikai. Tai yra labai svarbu ekonomiškai silpnesniems regionams, kurie, fiks, kuriuose yra fiksuojama depopulacinė depopulacinės tendencijos. Dėkuoju ponė Ruonan Lernen. Ačiū. Pabėgėlių srautai nėra tolygiai paskirstomi valstybėse naresnė. Mums reikia geriau ir sažiningiau pasidalinti naštą. Suomija e, nukentėjo nuo sankcijų Rusijai 400 milijonų eurų yra ta suma, kurią prarado e, Suomijos ūkininkai eksportuotojai, kasgi kompensuos jiems tokią žalą. Aš nepasisakau už sankcijų panaikinimą, nes tai pasiūstų netinkamą signalą Kremliui, bet aš pasisakau už sąžiningą pasidalijimą naštą. Jeigu norime tinkamai ir sąžiningai paskirstyti pabėgėlius, tai turime sąžiningai traktuoti ir e, sankcijas. Aš norėčiau, kad būtų aptartas tinkamas mechanizmas šiuo atveju. Dėkoju, ponė Parker. Ačiū. Mes kalbėjome apie šoką keliančią situaciją Kielne, kai moteris susilaukė prievartos ir smurto. Kaip tai galėjo atsitikti? Europos Sąjunga plečia Ženevos konvencijos nuostatas. Ženevos konvencija yra apibrėžiamas pabėgėlis. Tai yra tas žmogus, kuriam kelia, kyla grėsmė dėl rasės, religijos ar kitų priežasčių. Tačiau ES išplėtė tą apibrėžtį ir sukūrė savo e, apibrėžti per kvalifikacinę direktyvą. Dabar kiekvienas bėgantis nuo vidinio arba tarptautinio ginkluoto konflikto ir nesusiduriantis su persekiojimu yra laikomas pabėgėliu. Taigi Europa atvėrė duris milijonams pabėgėlių. Didžioji dalis jų yra vyrai. Tokia atvirų durų politika šalims ir kultūroms, kurios moteris laiko antrarūšėmis, sukėlė mums visiems didžiulę riziką. Dėkoju dabar ponė Malitič. Ačiū, ponė pirmininkė. Valdžios institucijos dažnai turi gerų idėjų ir parengia geras programas, nurodančias, kaip pagerinti piliečių gyvenimą, imantis žalio transporto iniciatyvų, skaitmeninimo projektų. Tai yra tik tai keletas pavyzdžių tačiau problemos kyla dėl finansavimo trūkumo ir taip pat informacijos trūkumo apie šias programas. Aš prisimenu, Europos komisija paskelbė naują informavimo būdą, e, jog būtent buvo nustatyta, jog reikės informuoti apie esmas finansavimo galimybės vietos atstovus kadangi trūksta gerai parengtų projektų. Taigi tam būtina geriau informuoti žmonės, tam, kad jie galėtų geriau pasinaudoti esamų finansavimą. Dėkuoju. Ponas Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu Europos komisijos akivaizdoje tam, kad pasmerkčiau uh, neseną situaciją susijusią su partydė Popular dėl Ebro hidrologinio baseino. Jis susiduria su realia aplinkos saugos grėsme ir taip pat susiduria su neigiamu ekonominiu poveikiu viso, visame regione. E, planas buvo įgyvendintas be jokio dialogo su vietos valdžios atstovais, Buvo nepasiektas joks susitarimas, Ebro upės baseinas nebuvo apsaugotas. Ir taip pat toje teritorijoje nebuvo įgyvendinti ES teisės aktai, būtent kalbant apie paukščių ir vandens kokybės apsaugą. Taigi Europos delegacija vyks į regioną kitą pirmadienį ir aš manau, jog yra labai svarbu sustabdyti esmą padėtį. Dėkuoju, ponas Bogovič. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Po 20 metų Slovenijos miškai priklauso koncesijoms ir Slovenijos vyriausybė nusprendė įsteigti Slovenijos nacionalinę miškų instituciją, kuri pirks logistikos centrus, įrangą ir parduos juos rinkoje. Slovenijos nacionalinė miškų kompanija rodo sisteminę riziką, kadangi yra tam tikrų interesų grupių, yra įvairių tarppartinių konfliktų, kurie veda prie problemų. Taip pat yra problemų dėl sisteminės korupcijos. Yra daugybė atvejų Slovenijoje, kurie tai rodo. Yra tam tikros valstybinės garantijos, kurios e, kelia grėsmę ir pažydinėja konkurencingumą. Tai yra tiesiog valstybės įsikišimas ir aš manau, jog tai galėtų e, būti ištaisyta dėl komisijos e, intervencijos. Mes galėtume sukurti koncesinę sistemą tam, kad būtų geriau valdomi miškai. Ir tai taip pat atneštų naudos mokesčių mokėtojams. Dėkoju. Nematau pono Gičiais, taigi dabar suteikiu žodį jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiaurės jūra turėtų suteikti mums geresnę jungti e, elektros srityje ir taip pat galėtų užtikrinti uh, nedaug kainuojančią švarę energiją. Tai galėtų sukurti tūkstančius naujų darbo vietų, įskaitant ir mano rinkiminėje apylinkėje Šiaurės Anglijoje. Europos Sąjunga čia turi puikią galimybę paversti šios projektus realybę. Praėjusią savaitę penkios politinės frakcijos pateikė veiksmų planą dėl energijos Šiaurės jūroje. Ir tai įvyko prieš aukšto lygio sustikimą, kuris vyks šį ketvirtadienį. Aš norėčiau paraginti pasinaudoti šią galimybę ir padaryti Šiaurės jūrą tiesiog Europos jėgainę. Dėkoju, ponas Šogor. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ekonominis bendradarbiavimas leidžia pasiekti šalių sutaikymo. Iš esmės tai yra principas, dėl kurio Europos tėvai pasirinko ekonominę bendryją ir suvienijo vidurio ir rytų valstybės. Tačiau dėl to neišnyko tam tikri nesutarimai egzistavę tarp šalių dešimtmečius. Taigi būtina pradėti sąžiningą dialogą dėl šių jautrių klausimų ir rasti sprendimus dėl šių problemų. Iš esmės kalbu apie tautinių mažumų apsaugą. Būtina suteikti joms teisės į tapatybę, klestėjimą, egzistavimą per ilgalaikį laikotarpį. Mūsų regione, Slovakijoje arba Rumunijoje yra tam tikrų tautinių grupių, kurios nėra laikomos mažumomis, tačiau jos yra laikomos kaip potencialia grėsme ir siekiama jas asimiliuoti. Ačiū ir dabar baigiant ponas Ždekovskis. Nechvalně známá norská sociální služba Barnevernet stále up... Ačiū, ponė pirmininkė. Norvegijos socialinė sistema ir toliau taiko nesažiningą uh, požiūrį į tam tikras Europos šeimas, pavyzdžiui, e, Slovakus. Aš galėčiau Jums pateikti pavyzdžių dėl rodančių, jog vaikai buvo atimti iš šeimų dėl visiškai nepateisinamų priežasčių. Norvegija yra visiškai civilizuota šalis ir aš galėčiau pasakyti, jog šis piknaudžiavimas teisės normomis tikrai nepalieka žmonių abejingais. Vyko daugybė demonstracijų dėl Barnevet teisės aktų taikymo. Uh, Šie piliečiai turi aiškiai pasakyti, jog prieštarauja nepateisinamam įsikišimui į šeimos reikalus. Ir komisija bei Europos Sąjunga turėtų kažką padaryti. Aš esu paskutinis kalbėtojas, todėl norėčiau padėkoti visiems vertiems ir už tai, kad pasilikote su mumis iki pabaigos. Gero vakaro. Dėkoju, ponė.